Dear colleagues. Mėly kolegos, laba diena. Pradėkime posėdį. Teisės reikalų komiteto posėdį. Kaip įprasta, pirmiausia tvirtinsime darbo tvarkę. Siūlyčiau septintą klausimą aptarti po dešimtojo. Aštuntas klausimas yra atidedamas. 23 irgi yra atidedamas. 27 bus varstomas po 13 darbo atvarkės klausimo. Ar kas nors prieštarauja? Nematau. Antrasis darbo atvarkės klausimas, pirmininko pranešimai, jų nėra kol kas. Taigi, galime iš karto pereiti prie trečiojo darbo atvarkės klausimo, tai yra klausimai dėl Marakešo sutarties. Ir norėčiau pirmiausia širdingai pasveikinti atvykusius į Europos parlamentą, visus svečius, kurie priemė mūsų kvietimą ateiti čia ir pasidalinti savo patirtimi. Norėsime jūsų išklausyti, jūs pasakosite apie Marakešo sutarties kilmę. Kalba eina apie geresnę geresnę galimybę susipažinti su spausdinamais veikalais e, akliesiems ar regos negalę turintiems asmenims ir kodėl ši sutartis yra svarbi Europos parlamentui. Parlamentas dabar svarsto du teisėkuros pasiūlymus, kuriais būtų galima įgyvendinti šį, šią sutartį, traukti ją į ES teisyną. Šiuo metu įgyvendinimas yra gan nelengvas ir mes norėtumėme, kad jūs paaiškintumėte, kodėl ir kaip būtų galima įveikti tuos sunkumus Norėčiau priminti Jums, kad e, laiko diskusijoms e, turime neįtin daug ir kiekvienam skiriama 8 minutės pasisakymui. Ir taip pat norėčiau pasveikinti ir kitų komitetų narius, jų nuomonės referentus, nuomonių referentus. Kviečiu ir juos įsitraukti aktyviai į diskusijas. Ir pradžioje norėčiau suteikti žodį Marijai Martin Prat iš Connect generalinio direktorato. Ji kalbės apie sutarties kilmę ir dėlybas dėl sutarties ir bandys atsakyti klausimą, kodėl Marakešo sutartis yra reikšminga. Taigi, poniai Martin Prat, aštuonios minutės skiriamos, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, Dėkoju už galimybę komisijai dalyvauti šiuose klausimuose. Mes norime pakalbėti apie Marakešo sutarties kilmę ir dėrybas. Galiu apibendrindama pasakyti, kad dėrybos buvo ilgos, tačiau tai matyti nieko nestebina, nes visi puikiai žinome, kad kuomet yra deramasi dėl daugia šalių tarptautinių susitarimų, bet kokiu klausimu, skaitant autorių teisės, visuomet tai užtrunka. Diskusijos dėl Marakešo sutarties, kurios, kaip žinia, prasidėjo tarptautinės intelektinės nuosavybės organizacijos kontekste, jie siekia 2008-2009 metais pravesti tas dėrybas, 2009 metais prasidėjo realios dėrybos, rimtos dėrybos, nuolatinis autorių teisų ir gretutinių teisų komitetas pradėjo tas diskusijas ir man atrodo, kad svarbiausia reikia čia matyti pripažinti, kad tos didelės pastangos pradėti tas dėrybas ir diskusijas buvo sąlygotos pačių naudos gavėjų, buvo uh, įdėta ir daug laiko, ir daug pastangų, kad tie klausimai būtų svarstomi. Ta darė klųjų organizacijos įvairiose šalyse Europoje ir už Europos ribų. Ir buvo diskutuojama tikrai realiai apie tokių asmenų poreikius ir galimas išlygas šies, šioje srityje tokios šalis kaip Brazilija, Ekvadoras, Paragvajus ir vėliau Meksika ėmėsi pirmosios iniciatyvos tose diskusijose, o po to kitos šalys įsitraukė į diskusijas, įskaitant ir JAV bei Europos Sąjungą. Vyko ilgos diskusijos, tačiau man atrodo, kad tai jau dabar istorijos yra istorijos dalis, turint omenyje, kad tikrai šiose diskusijose buvo labai ilgai kalbama apie tai, ar reikalinga tokia sutartis. Ir tie, kurie dalyvavo diskusijose, tikriausiai puikiai prisimena, kad iš pradžių ES pozicija buvo tokia, kad ta sutartis nebuvo reikalinga. E, tačiau nuomonė keitėsi per tas ilgas dėrybas ir diskusijas, kur tikrai buvo imamasi didelių pastangų, kad visi suprastų, su kokiais iššūkiais susidurėma Ir iš principo iki 2011-2012 metų, man atrodo, kad buvo akivaizdu, kad žengiama link diplomatinės konferencijos 2012 metų lapkričio mėnesį. Mes parengėme tą bazinį pasiūlymą, tai yra tokį tekstą, kuris buvo aptariamas diplomatų konferencijoje, dėl jo buvo pradėtos dėrybos, o po to buvo neįlinis e, WIPO sekret... generalinės asamblėjos posėdis ir ten e, buvo primtas sprendimas. Diplomatinė konferencija, kaip žinia, vyko 13 metų birželio mėnesį, mėnesį Marakeše. Remiantis e, ištobulintų bazinių pasiūlymų buvo pereita prie Marakešo sutarties, tokio teksto, kuris, kaip visuomet ir būna, buv, turėjo tam tikrų elementų ir dalių, kurios buvo artimos, kit, kitos dalys buvo kaip ir kabutėse, o kitos numatė kitus variantus. Taigi, man atrodo, kad kai vyko diplomat, diplomatinė konferencija, bendradarbiavimo lygis ir dalyvavimas dėrybose, visų šalių dalyvavimas dėrybose buvo iš tiesų įspūdingas ir galiu tai patvirtinti. Pati, kadangi pati dalyvavau keliose diplomatinėse konferencijose per savo gyvenimą, bet buvo tikrai didžiulis pagreitis pasiektas ir didelė didelė dalimi viskas priklausė nuo tų e, naudos gavėjų, nuo tų asmenų. E, buvo pasiektas toks taškas, kad e, tapo aišku, kad be, be sutarties iš Marakešo neišvyksime. Ir man atrodo, kad sutartis atspindėjo tą kompromisą tarp įvairių šalių, įvairių nuomonių, ar tai bebūtų būtų ES Australijos, Kanados, JAF nuomonės, ar Latino Amerikos šalių, ar Afrikos grupės, ar Azijos šalių grupės nuomonės, bet man atrodo, kad tai, ką galiausiai mes parengėme ir patvirtinome, tai buvo iš tiesų subalansuotas kompromisinis pasiūlymas kartais formuluotės galbūt galėjo būti aiškesnės, tačiau na, visi žinome, kaip klostosi dėrybos diplomatinėse konferencijose ir manau, kad šiuo atveju mums pavyko pasiekti gan naujo dalyko, nes pirmąjį kartą mes turėjome sutartį, kurioje buvo kalbama apie apribojimus ir išimtis, kalbant apie autorių teisės ir gretutinės teisės. Ir su tokiomis išimtimis tai jau buvo tam tikras variantas šalims padaryti tai privalomą nuostatą ir taip pat uh, E, buvo numatyta galimybė dėl tarpvalstybinių mainų. Kodėl tai yra svarbu ir kodėl Marakešo sutartis yra ypatinga? Man atrodo, kad tarptautinė bendruomenė pripažino tai, kad reikalinga buvo ši sutartis, nes buvo aktualios problemos dėl prekių ženklų ir to, kad kuomet kuriami specia, specialaus formato darbai, jie yra prieinami tiems kurie e, nemato spausdinamo teksto ir tokiu būdu tokios kopijos jų prieiga labai išbranksta. Na, o turimos priemonės numatytos tokioms, tokiems asmenims, kurie turi regos negalę, irgi yra labai ribotos. Ir tuo metu buvo pripažinta, jog reikalinga siekti bendradarbiavimo tarp įvairių šalių, bendradarbiavimo tarp, tarkim, Europos ir tų šalių, kurios bando padėti regos negalę turintiems asmenims kitose pasaulio vietose, kaip žinia, Europoje yra prancūzų, anglų, vokiečių, ispanų kalbos, kurios, kuriomis plačiai kalbama kitose pasaulio vietose. Taigi situacija buvo tokia tikrai ypatinga tų naudos gavėjų ir buvo reikalinga suprasti, kad yra sudėtinga gauti prieigą prie tokių kopijų. Ir tikslas buvo labai aiškus. Užtikrinti, kiek galima plačiau tokį, tokią pačią prieigą tuo pačiu metu ir tiems, kurie turi negalę, ir tiems, kurie neturi negalios. Ir man atrodo, kad tai buvo diskusijų esmė ir dėl to ir pasiekėme sėkmingo rezultato šios sutarties. O visa kita, kaip žinia, aišku, kas vyksta, dabar ES bando įgyvendinti sutartį ją ratifikuoti. Mes kaip komisija imamės veiksmų įvairiais frontais dėl ratifikavimo. Mes e, gan anksti patikėme pasiūlymą dėl ratifikavimo tarybai ir dabar laukiame galutinių diskusijų, kuomet jau tiksliai žinosime, kokia yra nuomonė ar kalbame apie išskirtinės kompetencijos ar bendros kompetencijos sutartį ir po to pateiksime pasiūlymą tam, kad ir patys susitvarkytumėme savo teisės aktus, kad galėtumėme ratifikuoti sutartį, pradėti keitimąsi nuomonėmis, tą jūs ir darote jūri komitete, e, aptardami direktyvą ir reglamentą. Komisija mano, kad tai yra tas klausimas, kuris nusipelno greitų dėrybų ir mes esame dėkingi už pranešėjos pastangas ir parlamento pastangas. Ir man atrodo, kad tai daro įtaką ir pačiai tarybai, nes matome, kad tikrai imamasi labai daug pastangų, kad galiausiai būtų užbaigtas šis darbas dėl šių klausimų. Tai tiek. Matau, kad pirmininkas jau man e, davė ženklą plaktuku. Dėkoju. Ačiū. Labai išmintinga, išmintingas sprendimas. Dabar išklausysime ekspertų, svečių. Ponas Polpkank Angerman, Angerman Aklųjų sąjungos, Europos Aklųjų sąjungos prezidentas, kuris kalbės apie tai, kaip įveikti tuos pagri, tas pagrindinis sutarties įgyvendinimo kliūtis Europos Sąjungoje. Taigi, prašau, ponė prezidentė. Thank you very much, Mr. Chairman. Dėkuoju pirmininkė, pradžioje norėčiau nuoširdžiai padėkoti komitetui už tai, kad sutikėte progą šiandieną kalbėti jūsų posėdėje. Ponios ir ponio, ponai, Europos aklųjų sąjunga nori pasidžiaugti jūsų pastangomis, nes buvo pateikti du teisės aktų pasiūlymai, kurie yra E, Marakešo sutarties įgyvendinimo teisės aktai. Mes tikimės, kad Europos parlamentas ir taryba e, dėl jų iki galo susitars ir patvirtins galutinius teisės aktų e, variantus. Tačiau, kadangi reikia tam tikrų pakeitimų, Europos aklųjų sąjunga yra susirūpinusi ir pasiruošusi atmesti visus pakeitimus, kurie keis 11 konstatuojamąją direktyvos dalį, kadangi tais pakeitimais negerbiama aklųjų ir silpnaregių teisė į prieiti prie kultūros kūrinių. Todėl mes palaikysime Europos komisijos poziciją konkrečiai apie komercinį prieinamumą. Jeigu jūs galite įsigyti knygą, jūs jos nenumosite ir tai yra tam, tikrų, tam tikra lobistinė pozicija, e, žvelgiant iš Marakešo sutarties pusės. Mat, Marakešo sutartis turėtų e, nutraukti knygų badą tiems asmenims, kurie negali skaityti knygų. Aklėjai arba disleksikai. Tikisi gauti knygas brailio raštu, didžio formato raidėmis arba kitomis specializuotomis versijomis ir tikimės, kad tokios knygos pateks į bibliotekas. Mes pabrėžiame, kad ne tik e, tokios knygos, kurios yra paprastai parduodamos, gali būti saugomas e, bibliotekose. Kokiagi bus biblioteka, jeigu joje nebus knygų, kurios, kurias gali įsigyti paprasti skaitytojai. Priešingų atveju mes pažeistume Marakešo sutarties tikslus. Tai būtų diskriminacija prieš akluosius. E, daugelis e, skaitytojų knygas gali nemokamai gauti iš e, interneto arba iš e, bibliotekų. Tuo tarpu aklėjai to padaryti negali ir bibliotekoms, tiek pilietinės visuomenės atstovams tai bus didžiulė našta, kuri trukdys e, pasidalinti tokiais kūriniais tarp valstybių. Trečia, tai taip pat nebus paskata pramoniai, kadangi e, Marakešo sutartis ir buvo sudaryta tam, kad e, būtų e, panaikintos e, didžiulės rinkos kliūtis. Ketvirta, nėra apibriešta, kas yra komercinis prieinamumas, kada, kokia kaina, kokiu formatu. Penkta, tai taip pat gerokai apriboja aklųjų prieigą, e, ypač tų, kurie E, turi mažas pajamas. Kita mano tema - kompensacinis atlyginimas. Tikimės, kad leidėjai skelbs, publikuos kūrinius specialiaisiais formatais, leidžiančius neregi, mm, akliesiems arba turintiems skaitimo negalę įsigyti tuos kūrinius lygiai taip pat kaip ir įprastiems piliečiams. Bet kai kalbama apie literatūrą skirtą švietimui ar profesiniam mokymui, tai čia pažangos visai nėra. Paprastos techninės priemonės problemų neišsprendžia. Įvairios statistikos lentelės ir piešiniai tų problemų neįsprendžia. Taigi, kovojant su knygų badu, OECE, e, Ispanija, ONB, Junktinėse karalystėje ir kitos aklųjų organizacijos pasisako už tai, kad prieinamos knygos būtų publikuojamos nebrangiai. Toks darbas yra finansuojamas iš tam tikrų fondų ar net iš valstybės biudžeto. Organizacijos veikia kaip nepelno siekiančios institucijos. Jos yra tos įgaliotosios institucijos, o naudotojai yra neregiai taip, kaip apibriešta Marakešo sutartyje. Ir mes čia nematome jokių e, būdų dar labiau apriboti šias apibrieštis. Tai turint omenyje mes labai aiškiai pabrėžiame, kad taip vadinamas kompensacinis atlyginimas turi būti būt, būstų našta tiems, kurie e, knygas nori publikuoti specializuotų formatu, nes tai bus papildoma finansinė našta. 21. Junktinių tautų konvencijos dėl neįgaliųjų teisių straipsnis tvirtina, kad reikia pateikti prieinamą informaciją be papildomų lėšų sąnaudų. Jeigu bus dar numatomos papildomos lėšos, palyginus su leidimo išlaidomis, tai reikš, kad pažydžiamas 21 Junktinių tautų konvencijos straipsnis. Jeigu žmonės pripažįsta, sta, kad leidėjai turi prisimti atsakomybę už savo leidžiamų produktų prieinamumą, tai tokiu atveju galime kalbėti tik tai apie tą prieinamą rinkos kainą. Ponios ir ponai, mes norime kad būtų išsaugoti Europos komisijos siūlytos direktyvos bei reglamento pagrindiniai elementai. Tam, kad mes laikytumės Marakešo sutarties tikslų ir nutrauktume neįgaliųjų ir aklųjų knygų badą ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ačiū. Thank you very much, Mr. Angerman. Dėkoju ponui Angermanui už jūsų pasisakymą. Toliau žodis suteikiamas leidėjų asociacijos generaliniam sekretoriui Jose Borginio. O taip pat žodis vėliau bus suteiktas Piero Atenazijo, Italijos leidėjų asociacijos e, patarėjo tartutiniams santykiams. Uh, you, <laughs> jūs turite aštuonias minutės, prašau, jūs galite pasirinkti, kuris kalbės pirmasis, prašau. Dėkuoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs pakvietėte mus e, čia atvykti. Aš esu Jose Borgino Ir aš esu Tarptautinės leidėjų asociacijos generalinis sekretorius ir tai mano pirmasis lankymasis jūsų komitete. Aš atvykau su ponu Atanasijo, jis yra mūsų tarptautinių santykių uh, uh, uh, vadovas, valdybos na, narys ir jis taip pat dirba ir leid, IPA komitete. Ir dar vienas mūsų kolega dėja negalėjo atvykti dėl to, kad jis vis dar skrenda iš Junktinio Amerikos valstijų. Labai trumpai, da, mūsų buvom įkurti 69 metais ir mes esame didžiausia leidėjo asociacija. 70 narių, 60 šalių ir mes atstovaujame tūkstančiams atskirų leidėjų. Ir mes pasisakome už leidimo laisvę, už autorių teisės ir taip pat už prieinamumą prie leidinių. Ir mes Taip pat bendradarbiavame su Europos leidėjų federacija, remiame jų poziciją dėl Marakešo sutarties. Mes jau pateikėm jums mūsų kai kurios parengtus dokumentus, įskaitant ir vadovo dėl šios sutarties ir taip pat mūsų bendrą parengtą pareiškimą ir taip pat savo poziciją dėl to, kaip reikėtų gyvendinti Marakešo susitarimą. Mus pakvietė šiandien čia tam, kad mes galėtume atsakyti į klausimus, kaip galima būtų geriau gyvendinti Marakešo susitarimo nuostatas ES. Labai trumpas atsakymas būtų štai toks. Europos parlamentas turėtų padėti sukurti uh, kuo daugiau pasitikėjimo tarp suinteresuotų šalių, tam, kad galime būtų iš tikrųjų paskatinti bendradarbiavimą. Nuo pat pradžios mūsų organizacija dalyvavo rengiant šį susitarimą. Dar amžiaus pradžioje mes surengėme platformą, kurio ir mes taip pat buvome steigiamas, steigiami, steigiamasis e, vendas vienos platformos, kurios tikslas yra pas, užtikrinti geresnį prieinamumą prie leidinių platformos. Ir uh, 2013 m. birželio mėnesį aš lankiausi Marakeše ir uh, Nuo to laiko mes e, nuolat e, rekomenduojame savo nariams bendradarbiauti su organizuotomis struktūromis ir taip pat bendradarbiaujame su visais, kas remia e, leidinių leidybą. Da, skirtą regos negalę turintiems asmenims. Taip pat mes dirbame ir rinkodaros srityje. Ir mes norėtume rekomenduoti Europos parlamentui laikytis e, Marakešo sutartyje nurodytų apibrėžimų. Ir, todėl, ir jų laikantis reikėtų sukurti tokią struktūrą, pagal kurią valstybės narėse veikiančios organizuotos struktūros galėtų tinkamai sukurti tinkamus registrus ir tie reikia, reikia užtikrinti prieigą prie tų registrų. Uh, ir užtikrinti, kad valstybės narise visos sunčiusotos struktūros galėtų naudotis tais registrais. Tai ne tik užtikrintų teisėtą prieigą, bet taip pat ir sukurtų didesnį skaidrumą ir užtikrintų, kad leidimą gavusios struktūros galėtų veikti veiksmingai. Jie bus sukurti registrai, kuriuose bus nurodyti. De, leidimą, gavusios, leidimą gavę subjektai ne tik užtikrins, kad geriau, būtų užtikrinta geresnė prieiga prie leidinių ES, bet taip pat tai ir palengvis bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, naudojant e, tiek dvišalius santykius, tiek daugia, šalius, e, daugia šalės platformas ir taip ES galėtų parodyti lyderystės vaidmenį įgyvendinant šį susitarimą visame pasaulyje. Ir dabar aš perduosiu žodį Piero Atanasio. I... Dėkoju už pakeitimą. Norėčiau Jums daugiau papasakoti apie tą entuzijazmą, nusivylimą ir suvokimą, uh, Taip yra dėl to, kad Italijoje turėjome tos fantastiškos patirties su Lija. Mes remiame leidėjus, kurie spausina elektroninės, leidžia elektroninės knygas ir tada teikiame jiems ir patarimus ir patikriname kiekvieną leidėjų kūrinį failą ir žiūrime, ar jis yra visapusiškai prieinamas pagal tarptautinės gairias, tada mes metaduomenis sukūrėme, tuos duomenis išdaliname ir skleidžiame tarptautiniais pripažįstamais kanalais, kad visi aiškiai žinotų, kiek yra prieinamas tas kiekvienas failas ir taip pat turime tinklapį, kur neregiai gali gauti prieigą prie visos tos informacijos, kurią gauname ir mes per eilinės interneto paslaugų tiekėjų puslapius. Ir taip pat tai yra viskas susijęta ir su elektroninė biblioteka. Tai iš ties yra iš tiesų didžiulio entuzijazmo vaisius nes mes dirbame su leidėjais, pardavėjais, įvairiomis agentūromis, platformomis, bibliotekomis ir ypatingai su Italijos aklųjų sąjunga. Rezultatas tas, kad 40 procentų naujų elektroninių knygų pavadinimų yra išleidžiama ir prieinama forma, prieinamų formatu ir entuzijazmas kyla ir dėl to, kad mes tikrai na, gauname daug laiškų iš žmonių, kurie sako, kad tai pakeitė jų gyvenimą ir tai iš tiesų labai emocionalūs mums momentai. Ir taip pat, kai kalbame su leidėjais, jie irgi labai džiaugiasi tokiu rezultatu. Kitas dalykas yra sąmoninimas, nes 40 procentų kol kas nepakanka, per mažai. Turime gerinti rezultatus ir dar vienas dalykas yra tai, kad visiškai pritarėme sąjungai, aklųjų sąjungai, kurie sako, kad to skaičiaus nepakanka, nes yra labai daug poreikių daryti išimtis ir nėra alternatyvos išimtims, išimtis yra privaloma. Taigi reikalinga alternatyva, o išimtis yra esminis dalykas. Tai taip pat reikalinga bendradarbiauti, nes leidėjų asociacijos patirtis Italijoje yra tokia, kad 90 procentų knygų, kurių, kurios yra rengiamos specialių formatų, jos apmokamos asociacijos. Ir daug prie to prisideda ir leidėjai. Tai reiškia, kad e, jeigu 80 procentų sumažintumėme sąnaudas, tai iš tikrųjų staupytumėme daug pinigų. Uh, ir taip pat e, kalbėdami kartu, diskutuodami, klausydamiesi vieni kitų, mes pasiektumėme kur kas geresnio rezultato. Tai tas ilga bendradarbiavimo patirtis ir yra priežastis, kodėl mes bendrą pareiškimą padarėme apie Marakešo sutartį, būtent leidėjų asociacija ir aklųjų sąjunga Italijoje. E, itališkas ir angliškas to dokumento versijas mes atsinešėme. Mums tiesiog abiems šalims lengviau suprasti vienoms kitas. Ir taip pat mes pripažįstame, kad sudėtinga patikrinti, ar prieinama kopija yra išleista, tai mums tada nereikia apsunkinti darbo tokioms organizacijoms ir jos nepatiria nereikalingų išlaidų. Taip pat pripažįstame, kad yra nesąmoninga e, išleisti prieinamų formatų knygą, kuri ir taip jau yra prieinama. Ir mes pripažįstame, kad galbūt yra atvejų, kai tas bendras darbas reikalingas. Pavyzdžiui, viena knyga gali būti prieinama vieno, vienai grupiai žmonių, o kitai ne. Taigi reikia tirti vartotojų poreikius. Tai yra esminis mūsų bendradarbiavimo elementas. Dėkoju. Ačiū. Ir jums, ponia Atanasijo, dabar žodis ponui Stevenui Vaiberiui, politikos ir tyrimų pareigūnas tarptautinėje bibliotekų asociacijų federacijoje. Vėlgi, jums skiriama 8 minutės. Pone pirmininkė, dėkoju, kad pakvietėte mane. Aš dirbu tarptautinėje bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijoje. Bibliotekos daro daug ką, bet bibliotekų įstatymai egzistuoja įvairiose valstybėse, Junktinėje karalystėje, Belgijoje ir jos turi įgaliojimą tarnauti visai bendruomeniai, visai visuomeniai. Taigi į tai eina ir žmonės su negale. Tai yra teisinė priebolė. Aišku, taip pat buvo nekarta minima, kad bibliotekos, kurios specializuojasi, e, specializuojasi ir leidžia, turi kūrinius, kurie skirti žmonėms su negale, turi kurti bendrai e, kasdienius standartus, turi užsimti bendradarbiavimu, nes bibliotekos taip pat yra susijus, dirba ir su tarptautinė intelektinės nusipės organizacija, ieškant geresnio, geresnės pusiausvėros tarp naudotojų ir leidėjų poreikių, taip pat užtikrinant socialinį gerbuvį. Taigi mūsų pagrindinis tikslas, aišku, yra tokia situacija, kai knygų badas taptų jau praeities dalyku. Mes turime daug puikių pavyzdžių ir tas darbas, kuris vyksta Italijoje, aš girdėjau ir apie kitus atvejus. Italija yra puikus pavyzdys. Viskas ten klostosi sėkmingai, tačiau taip nevyksta visur ir yra tokių rinkos nesėkmių situacijų ir reikalinga išbristi iš tokios padėties, skatinti prieigą visomis įmanomomis priemonėmis. Taigi turime keturias ar gal penkias rekomendacijas. Pirmoji - susitelkti ties ištekliais. Kaip sakė ponas Angermanas, e, bibliotekos yra organizacijos, kurios dirba su e, ribotais viešaisiais biudžetais. Organizacijos, kurios vienyje žmonės su, neg su re regos negale irgi turi ribotą biudžetą. Taigi mums labai svarbu, kad kiekvienas euras būtų panaudojamas kuo galima efektyviau, kad būtų galima paremti prieigą prie kūrinių. Mes nekalbame apie tai, kad kažką turime gauti nemokamai. Bibliot nemokamai bibliotekos moka už turinį. Taip pat organizacijos irgi moka už turinį. Ir kuomet reikia parengti prieinamą formatą, tai kainuoja tūkstančius. Jie nusiperka tą kopiją ir pake, pa, pateikia ją prieinamų formatų ir jeigu papildomai už tai turi mokėti, tai tada proporcingai sumažėja galimybė mūsų institucijoms, kuo galima geriau pasitarnauti vartotojams. Taip pat labai svarbu užtikrinti aiškumą mūsų institucijoms. Čia kalba eina apie tai, kas buvo pasakyta 11 konstituojamojo dalyje apie komercinio prieinamumo patikrinimus. Tam tikra prasme, tai yra kaip ir net neaktualus klausimas nes, klausimas, nes biblioteka gali dirbti su leidėju, kuris yra pasirengęs teikti tą pagrindinę kopiją, teikti prieinamo formato kopiją, tai tada viskas akivaizdu, čia jokių sunkumų nėra, tu dirbi su leidėju ir gauni visą tai. Problema, kelios problemos čia iškyla. Būtent Australijos patirtis rodo, kad jeigu negauni komerciškai prieinamo apibrėžimo iškaus, tai tampa kliūtimi. Pavyzdžiui, Australijoje vyksta konsultacijos šią temą ir matome, kad pavyzdžiui, jeigu komerciškai prieinamumo, tas komercinio prieinamumo reikalavimas yra tenkinamas tai pagrindiniai kopijai, tai negali tada naudotis išimtimis, jeigu jų yra. Tačiau jeigu kopija nėra tinkamo dydžio, nėra pakankamai didelė vartotojai, tai negali naudoti išimties, netgi jeigu ta turima kopija nėra pakankamai gera. Viskas darosi dar sudėtingiau, kai kalba eina apie tarpvalstybinius mainus. Matome, kad Bandymas išsiaiškinti, ar knyga komerciškai prieinama besivystančioje šalyje, faktiškai neįmanoma to padaryti. Jeigu norime leisti veikėjams Europoje panaudoti Marakešo sutarties potencialą tarptautiniu mastu. Mes negalime versti jų, pereiti per šį procesą, bandyti kas kart tikrinti ir ieškoti, ar yra ta, tas prieinamas formatas ar ne. Tai, taip pat turime prieartėti prie vartotojų ir kalba eina apie viešas bibliote, tekas, kad jos privalo tarnauti visai visuomeniai, žinoti, ko nori vartotojai, su, galėti su jais dirbti, teikti reikiamas paslaugas. Tai yra basinis principas, neįgaliųjų teisų konvencijos principas. Tos pačios paslaugos turi būti suteikiamos visiems, pritaikomos visiems. Taigi viešos bibliotekos, savivaldybių bibliotekos turi turėti galimybę teikti tokias paslaugas. Ir uh, kai būtina visą tai registruoti, tai atbaido žmonės ir be jokios abejonės Marakešo sutarties 9 straipsnio sutarime aiškiai sakoma, kad sutartis nenumato privalomo registravimo. Būtent apie tai nėra ten kalbama, nėra tokio reikalavimo ir jeigu tai bus padaryta, žmonės bus atbaidomi ir mažiau organizacijų norės padėti. Ir taip pat mes kalbėjome apie pasitikėjimą, Ir bibliotekoms, man atrodo, tai yra įdomus elementas, kadangi kalbame apie tinklą, profesionalių organizacijų tinklą, kur dirba kvalifikuoti žmonės, kurie laikosi profesinės elgsenos kodekso. Ir juk pažvelgtumėme į taisyklės, kurios numatytos Marakešo sutartyje, Būtent bibliotekos tą jau daro ir dabar. Taigi mes tiesiog turime pasirūpinti, kad tie žmonės, kurie gauna knygas, kad turi teisę jomis naudoti, turi bibliotekos korteles, taip pat turime raginti juos e, nepažeisti taisyklių, tą bibliotekos vėlgi daro kasdien. Taip pat reikia pasirūpinti, kad būtų tvarkomi įrašai. Vėlgi, biblioteka irgi tą daro. Tie dalykai jau egzistuoja ir, atsižiūrint tai, ką sakė ponas Angermanas anksčiau, mes jeigu papildomas prievalės reikalavimus turėsime numatyti veikėjams, bus kur kas sudėtingiau. Tai prieštaravo tam, kas yra išdėstyta negalių žmonių e, teisų konvencijoje. Taip pat reikia paminėti piratavimo problemą. Mes žinome, kad tai yra didžiausia baimė, kad piratavimas egzistuoja pasaulyje, tačiau galiu pasakyti iš seminaro, kuris įvyko praeitą, praeitais metais, tie žmonės, kurie yra atsakingi už platinimą, už prieinamų formatų kūrimą Indijoje, Argentinoje ir JAV, kuomet jų klausiama, ar yra kokių tai įrodymų, kad sistemingai, ženkliai pirataujama, visi jie pasakė ne. Tai reiškia, kad nėra tai plataus masto reiškinys. Kitas dalykas. Labai svarbu nepamiršti to, kas, kad tai, kas vyksta Europoje, bus pavyzdys kitoms pasaulio vietoms. Europa yra pasaulio, pasaulio lyderė, visi žvelgia Europą, visi ją kopijuoja, kopijuoja jos sprendimus. Ir papildomų, papildomi mokesčiai, komercinio prieinamumo patikrinimai, registravimai, papildomi atskait, atskaitomybės reikalavimai. Tai galbūt yra sudėtinga Europoje, tačiau bibliotekai kuri dirba, pavyzdžiui, besivystančioje šalyje, tai iš vis nužady, nužudys Marakešo sutarties potencialą. Tai aš manau, kad turime uh, nepamiršti primdami teisės aktus, kad tai, ką mes padarysime čia, turės poveikį. Mes turime pamastyti apie tai, ką daro Europa, kad nepakenktumėme Marakešo sutarties potencialui kitose pasaulio vietose. Taigi, na, aš kaip Britas gan ir kolegos matyti iš komisijos irgi tą patvirtins, bet turiu pripažinti, kad komisija atliko puikų darbą, tas tekstas, kuris pirmiausia buvo pateiktas, iš tiesų yra gero darbo rezultatas. Aišku, šį beitą norėtumėme pakeisti, tačiau pradedame nuo gero atsvirties taško. Ir tikiuosi, kad sutartis bus ratifikuota, kuo galima greičiau. Dėkoju. Ačiū. Labai dėkoju. Dabar atėjo laikas užduoti klausimus. Jos pateiks parlamento nariai mūsų pranešėjams. Kol kas klausimų, atrodo, nieks nenori užduoti, ne? Jau yra kažkas. Taigi pirmiausia, aš pats užduosiu klausimą. Ar jūs galėtumėte mums priminti, kiek yra potencialių naudos gavėjų, kiek yra žmonių turinčių neregos sutrikimų, kurie galėtų gauti tos naudos iš Marakešos tarties? mes e, galime pasakyti, kad pagal dabartinius skaičiavimus e, pasaulyje yra 284 milijonai žmonių, kurie yra akli turintys regos negalę arba silpna regiai. Europoje tokių žmonių priskaičiuojama 30 milijonų iš visos Europos. Ir tai yra bet kokią regos negalę turintys piliečiai. Žinoma, visiškai aklų piliečių yra gerokai mažiau, bet kol kas duomenų nėra. Yra tos šalis, kurios niekaip nepaėgia pateikti tikslių duomenų. Labai dėkoju, ponė Redė. Dėkoju. Noriu padėkoti už labai įdomus e, pristatymus. Aš e, įdėmiai klausiausi ir man susidarė įspūdis, kad e, skirtingos pozicijos turi daug panašumų. Noriu užduoti klausimą Argemaną. Jūs kalbėjote apie Europos leidėjų federaciją, kurie mums pristatė savo poziciją ir tvirtino, kad 11 konstatuojamą dalį privalu keisti ir tik tai ne komerciniai e, prieinami e, kūriniai turėtų būti prieinami pagal Marakešo sutartį. Yra, žinoma, tos bibliotekos, kurios irgi galėtų tos kūrinius padaryti prieinamus ir tai įgyja prasme. Tačiau norėčiau paklausti iš teisės pusės, nes, pavyzdžiui, kūriniai gali būti prieinami vienoje šalyje, bet ne kitoje. Ir kaip, pavyzdžiui, tada reikės elgtis bibliotekoms, norint suprasti, ar kūrinys yra prieinamas ar ne. Ar net praktiškai tai įmanoma. Mano supratimu, tai sunkiai gyvendinama nes kai yra įrodymai, kad e, knyga buvo atspausdinta, tai jūs aiškiai žinote, kad yra tas komercinis prieinamumas. Tuo tarpu aklieji, kurie gali nusipirkti prieinamą knygą, ją ir įsigys. Ir ši knyga turėtų paprastai būti atitinkamoje bibliotekoje, tačiau jokia biblioteka nesiims tos knygos padaryti prieinamos, kai jau ji yra prieinama. Tik tai susidursite su problema, kad e, knyga, pavyzdžiui, atrodo lyg ir prieinama, sakykime, yra PDF formato dokumentas, atrodo, jį galima skaityti elektroniškai, bet paaiškėja, kad daugeliu atveju šitie PDF formato failai yra neprieinami, nes yra spalvoti. Ir kol kas tokios menkos techninės problemos niekas nėra išsprendęs. Taigi įgaliotojai institucija privalėtų savo leidinius padaryti prieinamus. Labai dėkoju už klausimą ir atsakymą. Uh, the gentleman in the back. Can you introduce yourself, please? Pone Salės, galia prašom prisistatyti. Dėkoju, aš esu David Hamisenas ir atstovauju pasaulio aklųjų sąjungą. Labai džiaugiuosi mm, dalyvaudamas e, posėdėje. Marakešo sutartis pasiekė istorinį etapą. Sutartis naudinga ir padės milijonams pasaulio gyventojim tokiu atveju, jeigu ES mm, taps tikrų teisės aktu ir bus ratifikuota. Mes labai susirūpinę dėl Vokietijos vyriausybės rašytų laiškų ir spaudimo, kurie e, pasak Mišel Barnie, neturėtų daryti tokio spaudimo dėl Marakešo sutarties, nes jie pasiūlė e, įtraukti į Marakešo sutarties teisės aktus antrinės leidėjų teises. Dėl to parlamente net nebuvo diskutuota ir manau, kai bus atliekama E, intelektinės autorinių teisių teisės aktų peržiūra, tada bus galima apie tai kalbėti, bet dabar nelaikas. Taigi aš norėjau tik pranešti, kad Vokietijos vyriausybė daro spaudimą. Europos parlamentui reikia labai aiškiai laikytis pozicijos, kad teisės aktai būtų skaidrus, paprastai, kad nebūtų papildomas naštos. Mes nenorėtume tokių politinių uh, pasiūlymų, kurie skaldytų e, visuomenę. Juolab, kad tai susiję su žmogaus teisėmis, su konkrečia piliečių grupe. Todėl aš kreipiuosi į parlamentą, e, kad parlamentas aiškiai pasakytų kolegoms iš Vokietijos, kad nelaikas nagrinėti tokius dalykus. Ačiū. Man atrodo, Ponas Burgino nori sureaguoti. Ne, aš nei paskutinę kalbą noriu sureaguoti. Aš norėjau pakomentuoti komercinio prieinamumo mintį. Mintis, kad e, prieinamas kūrinys e, negalės būti publikuojamas e, leidėjo, man skamba keistai. Paprastai norima leidinius publikuoti visais įmanomais formatais ir kad tai būtų prieinama visiems. Man atrodo, kad mes turėtume pasitikėti mūsų bibliotekininkų profesionalumu, kad jie patys primtų sprendimą, ar knygos yra prieinamos ar ne. Ar juos galima skaityti iš internetu ar ne, ar formatas yra prieinamas ar ne. Iš tiesų dauguma e, leidėjų dėl komercinio prieinamumo teigia, kad e, kasdien vis mažėja lėšų, leidžiančių kūrinius padaryti prieinamus ir e, išleidžiant kūrinius būtent prieinamų formatų. Toks yra jų argumentas. Dėkuoju, ponia Andersonai, ar jūs norėtumėte dar ką nors pasakyti prieš baigiamą žodį? Taip. Turiu klausimą. Ponui Fiberiui. Bet jeigu kas nors kitas norėtų atsakyti, tai irgi kviečiu ir juos pasisakyti. Mano supratimu, viena iš pagrindinių Vaiberio minčių yra ta, kad jeigu mes pasipriešinsime komisijos siūlymui, tai yra įvesime tuos patikrinimus, ar kūriniai yra komerciškai prieinami, ar dar nustatysime taisyklės dėl papildomo atlyginimo už kūrinius, kurie anksčiau net neegzistavo prieinamų formatų, tai tuomet yra labai realus šansas, kad net jeigu ir es įgyvendins Marakešo sutartį, to įgyvendinimo poveikis bus labai menkas. Ir daugelis knygų, kurios būtų galėjusios būti e, publikuotos prieinamu formatu, nebus publikuotos. Taigi Marakešo sutarties įgyvendinimas liks įstatymo raidę, o ne tikrovę. Ar aš teisingai supratau jūsų pagrindinę mintį? Ir gal kas nors iš leidėjų atstovų norėtų pakomentuoti? Na, tam tikra Tiesą sakant, gal ir taip. Knygos turi būti prieinamos ten, kur e, asmenys negali net ne vienos prieinamos knygos gauti. Visi um, turi užtikrinti, kad knygos būtų prieinamos. Dabar dėl tų įstatymų ir modelio kitoms šalims, tai yra tiek daug pavyzdžių, kad e, šalis tvirtina atitinkamus teisės aktus, pavyzdžiui, Kolumbija net nukopijavusi yra mūsų teisės aktus. Mes tai sekame, stebime ir turime tai labai gerai suprasti. Jeigu mes priimsime netinkamus teisės aktus, tai turės neigiamų pasiekmių ir kitoms valstybėms. Kaip aš jau ir ką tik sakiau, jūs kolegos esate teisūs teikdami, kad nereikia taikyti papildomos, matyti papildomos naštos užtikrinimus. Bet jūs dokumentuose taip pat pripažįstate, kad neprotinga išleisti daug lėšų už papildomas prieinamas knygas. Taigi ieškome tarsi pusiausvėros tarp tų dviejų kraštutinumų. Ir sprendimas slepiasi per vidurį. Išimtis gali net nepasiteisinti, jeigu jau jinai ir taip egzistuoja. Mes norime pasirūpinti, kad viskas neapsiverstų aukštinkojami ir būtų nenaudinga naudotojams. Atvirkščiai mes turėtume didinti tų kopijų skaičių. Ir tos išimtis kelia susirūpinimą. Vy... Čiagi vyko tos diskusijos dėl prieinamumo kitose posėdžiuose. Prieinamumas yra ta esminė problema, kuri turi būti reglamentuota prieinamumo aktu. Todėl tų dviejų teisės aktų koordinavimo e, svarba, mano supratimu, būtų kitas svarbus dalykas. Norėčiau paklausti, gal komisija norėtų pakomentuoti, sakyti savo mintis. Ačiū pirmininkė, labą dieną kolegos, aš kalbėsiu labai trumpai. Mano kolegė pasakė gerą įžanginį žodį, Todėl aš tik norėčiau pridurti, kad komisija sveikina tiek parlamento, tiek tarybos poziciją, ieškojimą prasmingo sprendimo, diskusijas. Tai tai, ką mes matėme iki šiol, atrodo pateisina mūsų lūkesčius ir tiesiog pasitikime, kad pažangos pasieksime greitai. Dabar dėl to 11, 11 konstatuojamosios dalies ir komerciškai prieinamos savokos, tai yra du pagrindiniai diskusijų objektai mūsų teisės aktų prieimimo procedūroje. Na, žvelgiant iš komisijos pozicijos, galėčiau pasakyti, jog mes nemanome, kad šių reikalavimų nustatymas apskritai būtų reikalingas. Žinoma, yra atskiros diskusijos, specifiniai dalykai, teisiniai aspektai, bet mes tiesiog galvojame, kad mes kalbame apie tam tikrus rinkos trūkumus ir stygius ir tiesiog norime tuos trūkumus išspręsti kaip įmanoma greičiau. Kitas dalykas. Rinkoje susidarys pavojus, kad valstybėse bus priimami skirtingi teisės aktai dėl komerciškai prieinamo reikalavimo. Ir tai sudarys papildomą naštą ir neteisinį netikrumą. Todėl mūsų supratimo tai yra Tiesiog e, tai yra rinkos stygius ir norime, kad e, Marakešo sutartis būtų įgyvendinta tokia, kokia jinai yra. Tai mes tikrai tikimės, kad reikimo metu mes pasieksime laukiamos pažangos. Mm, dėkoju, manau, kad jūs ir atsakėte į klausimą dėl pono Barnė pareiškimų. Dėkoju. Toliau pranešėjas Andersonas. Baigiamasis žodis jums. Dėkoju, aš pirmiausia norėčiau padėkoti visiems, kad dalyvavo šiuose klausimuose už išvalgas, įdomias pastabas, nes iš tikrųjų tema yra nepaprastai įdomi. Ir kadangi mes kalbame apie įvairius dokumentus, kurie yra susiję su Marikešų sutarties gyvendinimu, apie juos kalbėsime rytoj, aš šiandien kalbėsiu labai trumpai. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes visi norėtume, kad Marikešo susitarimas būtų įgyvendintas realiai praktikoje tam, kad da, e, da, žmonės galėtų gauti prieigą prie kūrinių. Taigi mes turime užtikrinti, kad būtų uh, atsižvelgta į, uh, į Marikešo sutarties uh, tikslus. Ir uh, autorių teisų nuostatos e, turėtų būti tinkamai taikomos ir be abejo mes turime remtis komisijos pasiūlymų ir turime užtikrinti, kad nebūtų e, e, toliau ribojo, ribojamos kokios nors teisės ir kad taip pat nebūtų elgiamasi pažeidžiant Junktinių tautų konvencijos dėl neįgaliųjų teisų. Štai ką aš noriu pasakyti Jums. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti mūsų uh, svečiams uh, už tai, kad jie dalyvavo šiame renginyje. Dėkuoju Jums. Hope... Ir mes uh, tikimės, kad uh, mes galėsime netrukus sėkmingai baigti šį darbą ir mums nereikės dar kartą susitikti artimiausioje ateityje. Na kągi dabar. Aš norėčiau leisti mūsų svečiams e, apsispręsti, ar jie išeis, ar liks su mumis. Thank you. Okay, thank you very much. Na kągi, dėkoju. Mes galime tęsti darbą pagal savo darbo tvarkę. Taigi, gerbėjai kolegos, aš norėčiau Jums priminti, kad jei Jūs norite pratesti diskusijas dėl ką tik ap, aptarto klausimo, prašau išeiti iš šios salės, ponia Anderson. Doesn't hear. Thank you. okay, please can we... Na kągi, aš norėčiau pasiūlyti visiems tęsti darbą. Na kągi, mes periname prie ketvirto darbo tvarkės punkto, tai yra prie keitimosi nuomonėmis dėl Europos teisėjų mokymo, tink, su, e, Europos teisėjų mokymo tinklo atstovais. Ir aš norėčiau pasveikinti pas mūsų atvykusiai pana Vojcek Postulski, kuris yra Europos teisėjų mokymo tinklo generalinės sekretorius. Taip pat sveikinau Valerijai Saga, kuri yra École nationale de la magistrature direktoriaus pavaduotoją ir poną Kventin Baltasar, kuris vadovauja Europos teisėjų mokymo tinklo biurui. Taigi, jūsų įžanginiams kalboms yra skirta 20 minučių, prašau. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju Jums už tai, kad sutikite mums žodį ir dėkuoju už tai, kad įtraukite šį klausimą į savo darbo atvarkę ir pakvietėte mus. Mes turime 20 minučių, kaip jūs sakėte, ir mes kartu su Valerį pasidalinsime tą laiką ir aš pir kalbėsiu pirmasis. Jūs darbo tvarkė šiam klausimui skirtas yra pusvalandis ir mes norėtume su jumis e, pirmiausia aptarti, ką mūsų tinklas gali e, padaryti, įveikdamas dabartinius iššūkius. Dirbame jau 15 metų teisėjų mokymo srityje ir todėl mes kalbėsime ir apie savo darbą, ir apie mokym, teisėjų mokymo ateitį. Taip pat norėtume pristatyti Jums dvi šio klausimo perspektyvas. Pirmiausia, mes aptarsime tai, ką dabar veikia teisėjų mokymo tinklas ir po to pateiksim jums nacionalinę perspektyvą. Kolegė iš Prancūzijos nacionalinės teisėjų mokyklos papasakos jums apie tai, kaip mūsų veiklą vertina teisėjai, teisininkai, teisėjų rengimo institucijos. Ir Valerija taip pat vadovauja mūsų, vienam iš mūsų komitetų. Aš pirmiausia norėčiau pateikti Jums kelias faktus, šiek tiek informacijos. Ir mūsų biuro atstovas taip pat galės Jums pateikti išsamesnės informacijos apie tai, kokia yra dabartinė situacija, tai, um, ką šiuo metu veikia mūsų tinklas. Taigi mes visi sutarėme, kad šiuo metu labai daug dėmesio skiriama teismų sistemoms visose valstybės narėse, keliami klausimai, ar jos yra veiksmingos, ar jos tinkamai reaguoja nūdinios iššūkius ir ko tikimasi yra iš teisėjų ir prokurorų. Akivaizdu, kad mes teisėjai turime atlikti savo pareigas profesionaliai ir veiksmingai ir todėl. Todėl mes visuomet turime mokytis tiek prieš pradėdami eiti savo pareigas, tiek jau pradėję vykdyti mums patikėtas funkcijas. Ir e, mes e, e, rengiame teisėjus ir prokurorus tam, kad jie galėtų tinkamai reaguoti į nūdienos ir ateities iššūkius. Mūsų asociacija veikia Belgijoje, Ir e, jį vienyje įvairias nacionalinės e, teisėjų ir prokurorų rengimo institucijas. Mes veikiame visose valstybėse narėse ir taip pat e, tryrė veikianti Europos teismo akademija yra mūsų narė. Mes daug e, e, dėmesio skiriame tam, kad mes veiktume nepriklausomai savarankiškai, nes būtent taip turi veikti teisėjai, tik mes nepriklausom jokioms kitoms institucijoms. Ir pirmiausia, aš norėčiau trumpai Jums pristatyti mūsų tinklą ir aš turėsiu paminėti du dalykus. Pirmiausia, mūsų tinklas yra labai e, stipri ir veiksminga struktūra veikianti Bruselėje Mes vienėme daugiau nei 6 tūkstančių, susitinkam su daugiau nei 6 tūkstančiais teisėjų ir prokurorų. Tai reiškia, kad mes tikrai esame stipri institucija. Tačiau antra vertus, jei jūs pažvelgsite į mūsų tinklą, pamatysite, kad mes pirmiausia esame tinklas ir tai yra nepaprastai svarbu. Ir būtent todėl mums labai svarbu, mes vienėme, kaip aš minėjau, nacionalinės teisėjų rengimo institucijas. Taigi, Pirmiausia, mes bandome išsiaiškinti, ko reikia teisėjams iš mūsų. Ne mes savo da, biure Bruselėje sprendžiame, ko reikia teisėjams. Ne, mes bendradarbiaudami su teisėjais visose 28 valstybės narėse bandome išsiaiškinti, kokie yra teisėjų poreikiai. Ir mes bendradome su nacionalinėmis teisėjų rengimo institucijomis išsiaiškiname, kokių žinių reikia. Ir taip mes kaupiame žinias, stipriname savo kompetenciją e, tam, kad galėtume užtikrinti kuo didesnės kokybės mokymus. Tai yra nepaprastai svarbu, kai kalbame apie, apie, apie mūsų veiklą, o dirbame jau 15 metų, kaip minėjau. Mes bendradarbiavome su įvairiais partneriais, tai yra ir Europos, įvairios Europos institucijos, įvairios e, vidaus reikalų teisingumas ir tie veikiančios agentūros. Da, Ir rengiame daugybę bendrų seminarų, bendrų e, mokymo renginių ir akivaizdu, pavyzdžiui, kad prokurorai dirba kartu su policijos pareigūnais, todėl mes rengiame e, jiems skirtus bendrus mokymus. Uh, Yra tai šioje skaidrėje kitų nurodytų institucijų, kuriais, su kuriamis mes bendradarbiaujame, nes jų yra labai daug. Taigi, ką mes veikiame? Pirmiausia, mūsų siūlomas, siūlomi, rengiami savo mokymus, mes atsižvelgėme į tai, kad juose dalyvauja įvairių uh, valstybių atstovai. Paprastai kiekvienose mokymuose yra savaujama mažiausiai 20-21 iš šaliai. Jie kartu, tiesiai iš tų šalių kartu aptarė įvairias situacijas, įvairius e, e, atvejus, įvairias bylas. Taip pat mokymai rengiami yra įvairiausiamis temomis, kurios nėra būtinai susijusios su teise teisė ir, ir teisinės priemonės yra savame suprantamos temos, bet tai yra, pažiūrėjau, ir kiti dalykai susijęs su terorizmu, su prieklapščio suteikimu, su migracija. Šioms temoms e, bent jau 20 renginių bus skirta e, kitais metais, dėl to, kad e, šie mokymai, mokymai tokiamis temomis yra labai nungos šiuo metu. Yra rengiami mokymai ir kitomis temomis, pavyzdžiui, dėl lyderystės E, klausimais ir kalbų e, mokymo kursai. Mes taip pat tobuliname savo e, metodiką, skirdami nemažai dėmesio ir tam, kad mūsų tinklas veiktų rentabiliai. Mokymai rengiami teisėjams, prokurorams ir tiems asmenims, kurie ketina ateityje atlikti teisėjų ir prokurorų vaidmenį. Tai tokią mokymo veiklą mes vykdome, tokius mokymus siūlome. Mes jums išplatinome šiandien savo veiklos ataskaitą, kurioje yra išsamei nurodytos temos, kuriomis mes rengėme mokymus Trumpai taip pat norėčiau papasakoti Jums apie tai, kaip pasikeitė mūsų biuras e, pastaraisiais metais. 2005 metais Europos parlamentas paprašė, kad mes pradėtume mainų programą. Ir tuomet uh, 160 teisėjų galėjo apsilankyti kitose šalise tam, kad stebėtų, kaip veikia teismų sistemos tose kitose sistemose. Praeitais metais šioje programoje jau dalyvavo 2100 teisėjų. Taigi šie skaičiai parodo, kad Europos Sąjungai yra labai reikalingi. Reikalingos tokios programos, kad poreikis yra labai didelis ir panašu, kad ateityje tik tai didės. Toliau mes matome, kad didėja ne tik mūsų mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius, bet ir, kaip matote šioje skaidrėje, akivaizdu, kad mūsų siūlomi mokymai yra labai svarbus. Mėlynė spalva yra pažymėta, kiek teisėjų ir prokurorų dalyvavo įvairiuose klausimuose, įvairiuose mokymuose. Ta, da tarpvalstybiniuose mokymuose. Ir raudona spalva yra pažymėta, pažymėta tokio pat e, pobūdžio mokymai, bet kurie yra organizuojami ne mūsų ta, e, tinklo. Taigi jūs matote, kad didžio, didžioji dauguma e, tarp valstybinių mokymų yra rengiama būtent mūsų tinklo. Ir 2016 metais mūsų mokymuose dalyvavo beveik 6 tūkstančiai žmonių. Be abejo, visa ši veikla yra da, įmanoma vien dėl to, kad mes gauname kiekvienais metais vis didesnį finansavimą iš Europos komisijos ir pabaigoje aš trumpai pakalbėsiu apie mums skirtą finansavimą. Mes e, esame finansuojami iš teisingumo programos ir 2017 metais e, mums skirtas biudžetas e, pasieks beveik 10 milijonų 96 procentai visos tos sumos yra skirta iš Europos komisijos ir e, likusią dalį e, sudaro e, nacionalinių institucijų indėliai. Bet reikia pasakyti, kad iš tikrųjų mūsų tinklo nariai prisideda kur kas daugiau prie mūsų veiklos, nes jie suteikia mums galimybę naudotis įvairiomis patalpomis, taip pat padeda mums rengiant mokymus jų šalise. Uh, Taigi mes gauname didžiulę paramą, didžiulį finansavimą iš Europos komisijos kiekvienais metais ir būtent todėl mes galime plėtoti savo veiklą. Kiekvienais metais mums skirtas biudžetas didėja. Ir mes taip pat mažiname vienos mokymo dienos sąnaudas kiekvienais metais. Taigi mes uh, labai palankiomis sąlygomis rengiame mokymus, veikiame rentabiliai. Tai tiek šiek tiek apie mūsų veiklą, o dabar aš norėčiau perduoti žodį Valerijai Segal, kuri yra kuri pateiks jums nacionalinę perspektyvą, nes jie atstovauja nacionaliniai teisėjų rengimo mokyklai Prancūzijoje. Prašau. Français, Dėkuoju pirmininkė, aš kalbėsiu prancūziškai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai, parlamento nariai, aš pristatysiu Jums požiūrį kaip viena iš tinklo atstovių. Esu Prancūzijos nacionalinės teisėjų mokyklos direktoriaus pavaduotojai, remia tinklo veiklą nuo pat jo įkūrimo pradžios. tinklo veikla puikiai pažįstama visose mūsų mokyklose ir mes jau dabar teigiame, kad tiesiog net negalime be šio tinklo veiklos apseiti. Pateiksiu pavyzdžių. Pirmiausia, teisė į mokym, Europos teisės mokymus. Tai yra labai svarbu visiems teisėjams. Taip pat yra labai svarbu įgyti tokį įsilavinimą jau ankstyvoje mokymo stadijoje. Svarbu kad teisėjai suprastų, kaip veikia skirtingos teisės sistemos, pažintų vienas kitą ir pasitikėtų vieni kitais. Todėl tinklas labai naudingas ta prasme, kad, e, kaip ir nurodė generalinis sekretorius, čia su, susijungia įvairių tautybių, pilie, pilietybių teisėjai ir per tas mainų programas e, mes geriau pažįstame vienas kitą ir gimė pasitikėjimą. Antrasis pavyzdys. Mes buvome tarp tų šalių, kurios stipriai nukentėjo nuo terorizmo ir radikalizmo. Ir būtent su tinklo pagalba gan greitai, per keletą mėnesių, mes e, įdėgėme tokius bendrus mokymus, leidžiančius suprasti, kaip tokie fenomenai, radikalizmo fenomenai atsirado ir kokios galima imtis prevencijos bei teisinių priemonių. Taigi, su tinklo pagalba mes sugebėjome užmėgsti kontaktus su kolegomis iš kitų es šalių, ypač su tomis valstybėmis, kurios irgi nukentėjo nuo terorizmo, siekiant, žinoma, sustiprinti kovą prieš šį terorizmo fenomeną. Trečioji pastaba. Jūs žinote, kad Europos teisingumo sistema yra, galima sakyti, perkrauta. Proporcingai žvelgiant, vis daugiau ir daugiau piliečių E, kreipiasi į teismus dėl ES teisės, dėl to trūksta darbuotojų ir čia prokurorai įgyja net e, privalo kitasyk net vykdyti tam tikras administracinės funkcijas. Todėl siekiant efektyvumo bei teisminio nepriklausomumo tenka šiek tiek keisti darbo pobūdį. Taigi plinta tam tikra bendra kultūra, požiūris, kaip turėtų atrodyti teisėjas, prokuroras ES ir kokią turėtų užimti vietą bendroje ES teisės sistemoje. Tai turėdami omenyje mes pradėjome svarstyti kokiegi turėtų būti teisėjo mokymo pagrindiniai principai. Mūsų supratimo tie principai turėtų apsiriboti tokiamis paprastomis idėjomis, bet e, kurios yra pakankamai svarbios ir jas su, su, su tais principais galite susipažinti mūsų pateiktame dokumente. Taigi pirmiausia, e, prieš tampant teisėjų būtina e, įgyti teisinį įsilavinimą. Tai atrodo suprantamas dalykas, bet tai nėra vien tik tai teorinis išsilavinimas, bet ir praktinis išsilavinimas, praktika, patirtis. Antrasis principas. Tai yra prievolė mokintis visą profesinį gyvenimą. Teisinės normos keičiasi, teisinės technikos taipogi evoliucionuoja, todėl būtina neatsilikti nuo tos pažangos. Tų mokymų mes nepribojame vien tik tai teisiniais dalykais. Svarbu sužinoti, kokios yra praktikos, kaip vykdomas teis, teismo posėdis, kaip įtvirtinamas rungimosi principas, kaip vykdomas tyrimas. Visi šitie dalykai mūsų supratimu yra e, būtini, ir tai yra tiek teisėjų, tiek prokurorų mokymo pagrindas. Mes taip pat pabrėžiame kom, valstybių narių kompetenciją ir atsakomybę už tų mokymų prieinamumą. O taip pat pabrėžiame, kad teisėjai ir prokurorai patys turi prievolę juose dalyvauti laukiame taip pat ir pačių aukščiausių teismo institucijų paramos, ypač renkant, ugdant, formuojant teisėjus bei prokurorus, nes tai valstybėse įvairuoja. Tai nėra vienodos praktikos, bet ta aukštų instancijų parama yra būtina. Kokie mūsų iššūkiai? Kaip jūs žinote, tai žinoma yra teisėjų ir prokurorų darbo krūvis, kuris yra labai didelis ir tai turi m, mm, tikrai didelį poveikį jų veiklai ir dažnai jie net atsisako dalyvauti tokiuose mokymuose, nes privalo dirbti kasdienį darbą. Mes puikiai suvokime, kokia yra padėtis. Mes tikrai žinome, koks yra teisėjų darbo ypatumas ir suprantame, kokia tai yra įtampa, bet privalu rasti laiko uh, mokymams viso profesinio gyvenimo metu. Žinote, kad siekiant e, tarpusavio supratimo ir pasitikėjimo reikia komunikuoti. Žinote, kad yra kalbų barjeras. Žinoma, tinkle yra kalbų mokymai, bet to nepakanka. Dirbame prie terminų, mūsų teisinių kuo žargonas kitas įk e, nėra lengvas, bet e, norime, kad e, bendradarbiavimas tarp Europos teisininkų būtų sklandus ir kad šita teisininkų kalba visiems mokesčių mokėtojams būtų kaip įmanoma suprantamesnė. Taip pat žinote, kad vis daugėja teisės šaltinių, turime bendromis pajėgomis irgi suvaldyti šitą procesą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad atsirado ir naujų poreikių. Mums svarbu mokyti ne tik teisės, bet ir suprasti, kad reikia priminti tam tikrus deontologinius dalykus, taip pat kontaktus su piliečiais. Tai yra tos rytis, apie kurias mes diskutuojame su savo kolegomis iš Europos. Mes taip pat suvokiame, kaip svarbu prisitaikyti prie naujų mokymo metodų, tai yra į elektroninės mokymo priemonės, internetas. Žinoma, tai yra ir ribotos, bet ir pažangios priemonės. Šioje vietoje būtų gerai keistis savo patirtimis. Jau sakiau, kad tinkslas veikia jau 15 metų ir mes dabar svarstume, kokia bus mūsų artimiausia strategija ir tas su tuo susiję ir mūsų kasdienė veikla ir tame strateginėme plane numatome glaudesnį bendradarbiavimą su Europos institucijomis, nes mes esame labai priklausomi nuo Europos komisijos finansavimo, dialogas vyksta ir iki 20 metų turime šitą strateginį planą patvirtinti. 18 rudenį bus vyks visų tinklo mokyklų direktorių susitikimas ir pabaigai turiu pasakyti, kad mes labai norėtume pasidalinti mūsų tuo strateginiu planu kartu su jumis, kad išgirstume ir jūsų pagėdavimus. Ačiū. Merci, madame, pour votre exposé. Ačiū, ponia, už pasisakymą. Dabar kelios minutės klausimams. It's Monsieur Le Breton. Ponas Le Bretonas. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems e, prelegentams, kurie atvyko iš Europos teisėjų mokymo tinklo ir pateikė įdomių, įdomios informacijos. Norėčiau padėkoti poniai Sagan už tai, kad atvyko ir kalbėjo prancūzų kalbą. Nes taip retai pasitaiko, Moliero kalba e, kalbama netaip dažnai. Ir šiek tiek apgailestauju, kad tie dokumentai, kurie mums buvo pateikti, pateikti tik anglų kalba. Nes, kiek supratau, 10 milijonų eurų yra jūsų biudžetas, tai gal, na, toks pasiūlymas iš mano pusės gal būtų galima dalį tų lėšų skirti e, dokumentų išvertimui į kitas pagrindinės ES kalbas. Šis bendradarbiavimo tinklas e, iš tiesų yra labai įdomus, nes leidžia bendradarbiauti visoms, visų šalių jurisdikcijoms leidžia bendarbiauti tautoms ir tai nėra tas pats, kas integracija. Integracija man kelia problemų. Ir e, tikrai pateikta informacija labai įdomi ir mes matome, kad tinklas leidžia daugiau susipažinti su kitų jurisdikcijų funkcionavimu. Teisėjai taip pat gali pasitelkti geriausios praktikos pavyzdžius iš kitų šalių. Ir taip pat dar vienas svarbus dalykas yra užtikrinti daugiau pasitikėjimo. Ir man atrodo, kad labai svarbu, kad teisėjai Europoje labiau pasitikėtų vieni kitais. Turiu klausimą. Vienas gan toks mislingas dalykas. Buvo pateikta lentelė ir ten matome, kad visi teisėjų mainai Europoje vyksta šiame, šio tinklo rėmuose. Ir yra viena išimtis. Buvo pasakyta, kad nemažai tokių mainų vyksta už tinklo ribų. Tai aš norėčiau daugiau sužinoti, kaip tai vyksta, kaip vyksta tie teisėjų mainai už tinklo ribų. Man tai yra irgi įdomu, nes norėčiau pasakyti, kad pasisakau visuomet prieš monopolį, nesvarbu kokia tai būtų sritis, netgi prieš švietimo ir mokymo monopolį. Aš manau, kad būtų labai svarbu užtikrinti, kuo galima daugiau švietimo ir mokymo galimybių. Dėkoju. Do... Ačiū. Ar norite? Ponas Vievka dar nori užduoti klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turėčiau šį beitą negero pasakyti ponui Paslovskijai, nes jisai nekalbėjo lenkų kalba Matskevičiaus, popiežiaus Pauliaus, Jono Pauliaus antrojo kalba ir apmaudu, kad jis nepasinaudojo uh, ta galimybė, kurią pasinaudoja ponė Sagan ir kalbėjo Moliero kalba. Na, bet kuriuo atveju dėkoju už pateiktą informaciją ir šiek tiek pažįstu poną Postulskį, mes kartais su juo susitinkame, taigi matyt, visai neblogai žinau apie tai, kas vyksta Europos teisėjų mokymo tinkle. Tačiau man kyla štai koks klausimas. Galbūt tas klausimas atvers naujus horizontus, naujas perspektyvas. Kalbame apie įvairius mokymus teisėjams, tas aišku yra būtina, kad tinkamai veiktų teisingumo sistema ES. Ar nebūtų tinkama ir galbūt tas, tas jau yra daroma, gal aš tiesiog to neišvelgiau patiktoje informacijoje, ar nebūtų tinkama išplėsti jūsų galimybes ir daryti įtaką ir teisėjų mokymo centrams. Būtent toms vietoms, kur yra e, mokomi būsimi teisėjai. Galbūt e, ten irgi būtų galima daryti atitinkamus bendrijos teisės pasirinkimus ir galbūt būtų galima sustiprinti bendradarbiavimą su teisės fakultetais įvairiuose universitetuose. Kuo daugiau tų galimybių E, bus, tuo geriau, tuo poveikis bus didesnis. Taigi dėkoju dar kartą už pateiktą informaciją ir jūsų atliekamą darbą. Ponas Kavada. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už pateiktus dokumentus ir pristatymus. Mano klausimas, ponė Sagan, labai paprastas. Prieš dviejus metus patyrėme tragediją, kuomet tragediją, su kuria nebuvo susidūręs anksčiau tokiu dideliu mastu policijos pasaulis, būtent tarptautinis, nusikal... tarptautinis terorizmas. Ir Bertosa teisėjas ir kiti Ženevos teismo teisėjai priėmė tinkamą sprendimą. Ir jūsų vertinimu, ko trūksta šiandieną, kalbant apie teisėjo profesiją ir tyriejų profesiją, ko trūksta tam, kad gal, galima būtų kur kas greičiau atlikti tokius tyrimus ir greičiau patraukti atsakomybę nusik nusikaltelius, žudikus, teroristus. Terorizmas nėra nacionalinis, tai yra tarptautinis reiškinys ir jūs kalbėjote apie pasitikėjimą. Akivaizdu, kad jis reikalingas, tačiau pasitikėjimą sukurti nėra taip lengva. Ar tas bendradarbiavimas nesusiduria su nacionalinėmis kliūtimis, kliūtimis, su kuriomis, kuriomis naudojasi tarptautiniai nusikaltėliai. Ponas Keniva, kuris būtent dalyvavo steigiant šį tinklą. Ar šiandien, kalbant apie tarptautinius nusikaltimus Europos žemynę, ar suprantu, ar ne, ne, ne nesukuria tai kliūčių įgyvendinti teisingumą, nes aš manau, kad tą būtų galima padaryti kur kas veiksmingiau, jeigu nebūtų nuo nacionalinių kliūčių. E, Dėkuoju, Marinio Pintų. Eu ouvi com atenção, com muita atenção, eh, as exposições feitas e são. Dėkuoju Jums už mums pateiktą informaciją. Šis eh, Europos teisėjų mokymo tinklas yra nepaprastai įdomus. Uh, Ir man atrodo, kad egzistuoja vienas mokymo aspektas, kuris buvo ignoruotas iki šiol, tai yra advokatų rengimas. Nes Europoje, valstybėse narėse, advokatai taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį teisminėme procese. Ir akivaizdu, kad e, mūsų teismai negalės gerai funkcionuoti tol, kol mes neturėsime gerai veikiančių advokatų, nes jie yra neatsiejama teismų sistemos dalis. Ir todėl aš manau, kad jūsų Europos teisėjų mokymo tinklas turėtų taip pat e, skirti daugiau dėmesio ir advokatų e, gynėjų rengimui. Ir aš manau, kad mes visi Europoje turime rūpintis tuo, kad ne tik mūsų teisėjai, bet ir kiti teisinių procesų dalyviai, advokatai, pavyzdžiui, taip pat e, veiktų gerai, dirbtų gerai. Ir taip pat aš manau, kad mums reikėtų taip pat užtikrinti, kad ir advokatų rengimui būtų skiriamas deramas finansavimas, nes tai yra labai svarbu. Ir man būtų įdomu išgirsti, ką Jūs manote apie tai. Kaip Jūs įvertintumėte mūsų būtinybę turėti gerai funkcionuojančią gynėjų sistemą ta, Europoje? If... Dėkoju, tokie buvo klausimai. Uh, Gal galėtumėte juos atsakyti bet kurią norimą kalbą, ar Šekspyro kalbą. Šekspyro kalba irgi primtina šiame komitete. Ačiū už klausimus, mes išėlės juos atsakysime, pirmiausia angliškai, pato prancūziškai. Pasinaudosime tomis dviemis kalbomis, nes tai yra dvi darbinės mūsų tinklo kalbos - anglų ir prancūzų kalbos. Tai yra mūsų tinklo darbinės kalbos. Tai nereiškia, kad mes ribojame kalbų naudojimą kai rengiame medžiagą, pavyzdžiui, metodikos vadovą ir panašiai, kurį išleido tinklas, tai tas vadovas yra leidžiamas visomis ES darbinėmis kalbomis. Dėl tų principų, kuriuos minėjo Valery, būtent tokie vadovai yra parengiami visomis kalbomis. Mes suprantame, kad yra nemenkų apribojimų teisėjų darbui ir, aišku, mes turime pasinaudoti ES lingvistinę įvairovę. Mūsų mainai vyksta ne tik e, prancūzų ar anglų kalbomis, bet itališkai, ispaniškai taip pat. Taigi mūsų tinklas tai supranta ir bando tinkamai išspręsti lingvisnės įvairovės klausimą Europoje. Ir atsakysiu klausimą ir apie mainų programas. Mainų programos, kurias organizuoja mūsų tinklas, yra susijęs su mainais Europoje. Ta programa yra uh, kuri dabar yra kuriama, yra plataus masto, ten yra įvairių mainų numatyta, teisėjai, pavyzdžiui, yra siunčiami dviem savaitėms į kitą valstybę narę, tai yra tik bazinė tokia programa, taip pat yra specializuoti, specializuotos mainos programos, prieklopščio teisė, aplinkosaugos teisė ir panašiai, taip pat mainai teismų pirmininkams numatyti, taip pat mainai būsimiems teisėjams ajakos, kur siunčiami stažuotojai į kitas valstybės narės, taip pat siunčiame teisėjus į Europos institucijas, uh, teismus Luksemburgė, Strasbūrė, Eurojustą. Taigi mainai vyksta tikrai įvairiomis formomis. Ir aišku, tai yra pagrindinės mainų programos, bet aišku, mes nesame monopolininkai, yra šiokių tokių mainų programų ir aukščiausių teismų teisėjams, tą jau organizuoja aukščiausių teismų, administracinių teismų organizacija Europoje. Bet aišku, rengti tokius mainus yra nelengvas darbas ir mūsų tinklas parengė tam tikras taisyklės, teikia paramą Ir tai yra nemenkas, nemenka našta nacionalinėms institucijoms. Mes stebime kolegas iš kitų asociacijų ir tinklų ir matome, kad nėra jiems lengva dėl to, kad tai yra labai sudėtingas procesas išsiaiškinti, kokie kolegos gali vykti, kurie gali priimti, kurie kalba tą pačią kalbą ir turi tos pačius teisinius interesus. Taigi reikia nemažai metų, kuriant tokias programas, tik tada galima pateikti geriausią pasiūlymą. Taigi atrodytų, kad tinklas yra monopolininkas šiame sektoriuje, bet mes suprantame, kad reikia sureaguoti į vairius potencialius poreikius per tas mainų programas. Taigi, kalbant apie monopolį, aš manau, kad na, tikrai teisėjai organizuoja tas programas taip, kaip reikia. Sutinku, kad negalime susitelkti tik tai ties prokurorais ir teisėjais, kai jau jie yra paskirti tas pareigas. Aš visiškai pritariu ponė Zviefka, kad reikia pradėti investuoti į jaunus žmonės, kuomet jie pradeda galvoti apie savo karjeras teismuose. Ir dėl to mūsų tinklas labai daug dėmesio skiria stažuotojams. Tai yra žmonės, kurie praėjo pirminius mokymus, baigė teisės fakultetą, bet dar nėra paskirti teisėjais. Ir tai yra tas etapas, kuomet valstybė rengia juos šiai profesijai. Kaip minėjau, Ajakos programa pas mus yra. Tai yra mainų stažuotojams programa, Tokiu būdu žmonės susipažįsta su europinė teisė, galbūt kitaip nei išmoko universitetuose. Taip pat yra tam tikri konkursai, kur stažuotojai gali įrodyti, kiek išmano Europos teisę. Taigi, šiais metais pradėjome e, vasaros mokyklų programą, kur numatyta toks specialus mokymas e, stažuotojams tokiems. Mes su akademija, universitetais tiek daug nedirbame, mūsų mokymas kitoks nei akademiniuose institucijose. Aišku, yra daug ekspertų, mokytojų iš akademinio pasaulio, tačiau metodika, kurią taikome mes, yra metodika skirta saugusiųjų mokymui. Tai yra įvairių teisinių priemonių praktikavimas. Ir tai yra jau šiek tiek kas kita nei akademinis mokymas. Bet mes nepamirštame akademinio pasaulio ir mes su pagrindiniais universitetais Europoje bendraujame ir naudojamės jų ekspertais. Kalbant apie įvairias profesijas, pritariu, kad um, teisingumo sistemos efektyvumas nepriklauso vien tik tai nuo prokurorų ir teisėjų. Visi veikėjai, kurie įtraukti į teisingumo sistemą ir advokatai, klerkai, e, antstoliai ir panašiai. Jie visi yra svarbus ir turi būti tinkamai apmokyti. Mūsų tinklas, mūsų misija - mokyti teisėjus ir prokurorus, bet ne tik. Mes daug dirbame su CCBI, e. tai yra konsultacinė Europos e, advoka, advokatūros taryba, bendraujame su pirmininkais ir bandome nustatyti, nustatyti sritis, kur galima surenkti bendrus mokymus advokatams ir teisėjams. Mes kaip tinklas, jie nėra mūsų pagrindinė auditorija advokatai, tačiau mes jų nepamirštame. Ir mes matome, kad advokatams nėra lengva surenkti mokymus Europos lygmenių, nes kiekviena valstybė narė turi savas institucijas, teisėjų ir prokur prokurorų mokymo institucijas, tai lengva jas suburti į vieną tinklą, o su advokatais yra kitaip, yra įvairios advokatūros ir labai sudėtinga surenkti jiems mokymus netgi nacionaliniu lygmeniu. Taigi dėl to tinklo tokio subūrimas Europoje yra sudėtingas advokatų prasme, bet mes sutinkame, kad visos profesijos yra svarbios ir reikalingos deramos priemonės ES lygmenių ir, kaip sakiau, mūsų tinklas bando surasti būdų, ar nėra galimybės bendrų mokymų surenkti. Uh, kaip su teis, šitais advokatais kartu surenkti tai, kažkokią tai bendrą mokymo programą. Teisėjai, prokurorai tikrai dalyvauja tose, tose pačiuose mokymuose, bet turime viską daryti atsargiai, nepamiršti to nepriklausomumo aspekto. Teisėjai mėgsta saugią aplinką, kur gali atvirai dalintis e, informaciją ir diskutuoti, bet vien dėl to mes neįtraukėme kitų profesijų. Mes e, įtraukėme ir tas kitos iš tų dviejų profesijų atstovus. Bet kol kas tik tas dvi profesijas - teisėjai ir prokurorai gauna daugiausia galbūt e, mokymo programų ES. Toks faktas. Ir dar vienas klausimas buvo Valerijai užduotas. Merci. E, dėkuoju, aš pasistengsiu papildyti tą klausimą dėl e, mainų už tinklo ribų. Taip, yra tie dvišaliai kontaktai, kurie gali būti asmeniniai dėl kažkokios temos, dėl kokios nors nacionalinės problematikos, kuri būdinga tik vienai šaliai. Tinklas neskirtas užimti monopolijai ar būti kažkokia superstruktūra. Tinklas skirtas tiesiog kitiems tikslams. Tinklą atstovauja sekretoriatas, kuris mums labai padeda užimti būtent tarpininko vaidmenį. Štai ką aš noriu pabrėžti, nes mums patiems teisėjams tą padaryti kitas įk sunku. Toliau, teisėjai ir prokurorai prieš juos paskiriant į pareigas. Čia papildysiu tai, ką jau sakė Vojčiakas tai tai yra vienas iš mūsų e, tikslų strateginėme plane. Mes norime vis labiau įtraukti jaunuosius teisėjus, tik baigusius absolventus į visą veiklą. Toliau kitas klausimas, pirmininkė, tikrai aš negaliu atsakyti į jūsų tą konkretų klausimą ir suteikti išsamų vaizdą. Aš tik tai galiu pasakyti, pasidalinti savo įspūdžiais iš to, kaip vyksta bendradarbiavimas baudžiamosios teisės rytyje. Visi teisėjai ir prokurorai tikrai pasisako teigiamai dėl mm, Europos arešto orderio, dėl tų bendrų instrumentų, priemonių, Tai yra teigiamas dalykas, bet reikėtų dar žengti žingsnį į priekį, nes rodos visi supranta, jog tarsi atsirado tarpusavio pasitikėjimas baudžiamosios teisės rytyje, kur yra tokia sudėtinga. Norisi, kad šalis artėtų viena prie kitos. Tai yra toks e, tikslas, kuris leis tą bendradarbiavimą įkūnyti vis labiau. Bet tuo pat metu suvokiame, kad mums reikia priemonių, kurios e, tarsi būtų kažkokie rėmai ir pagrindas reaguoti į tokius skubius įvykius. Čia jau aš pateikiu ne savo kažkokią poziciją, bet tiesiog asmeninį įspūdį. Labai dėkoju visiems kalbėjusiems, kad jie atvyko į mūsų posėdį ir pasidalino savo mintimis. Tokiu būdu mes baigsime viešai mūsų posėdžio dalį ir toliau posėdis bus uždaras. Ir aš e, kreipiuosi visus, tie, kurie neturi teisės pasilikti tame posėdėje, išeiti į salę.